Dear colleagues, good morning. Kolegos, labas rytas. Labas rytas visoms kolegiams ir kolegoms. Mūsų darbo tvarkė gan pilna. Suličiau iš karto pradėti. Pirmiausia, turim tvirtinti darbo tvarkės projektą. Pone Andreasen paprašė žodžio, žodžius jums. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau paprašyti į šios darbo tvarkės projektą įtraukti diskusiją dėl mano paskirimo šio komiteto pirmininko pavaduotoje. Atsižvelgiant į pono Dženska ir pastabas, kurios buvo neteisingos ir žaidžiančios mane ir darančios įtaką mano apsisprendimai. Ponios Andreasan prašymą užregistravome. Dabar ponia Greslė. Mėla kolegė Andreasan, aš tik tikrai nenoriu įsiterpti į jūsų konfliktą su ponu Gairiu, tačiau noriu pasakyti, kad šios diskusijos nieko neduos. Todėl siūlyčiau atsisakyti um, gilinimosi į šią problemą. Manau, kad tai nėra pati geriausia idėja. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, panas Gairis? Dėl procedūros e, jau pasisakiau koordinatorių posėdėje, e, galiu tai padaryti dar kartą. Aišku, aš rėmiausi savo atmintimi ir mane užvaldė galbūt ir mano temperamentas, už kurį atsiprašau, todėl rėmiausi ne visai teisingais faktais. O tai, ar aš, mano pasisakymas paveikė kolegas ar ne, e, to įvertinti negaliu nes skirtingos frakcijos e, pasisakė ir vieni teigia, kad ponios Andreasen kandidatūrą paremtų, e, kitos ne. E, mes laikėmės dehont sistemos Ir ar aš dariau kažkokį poveikį poniai Greslę, jai apsisprendžiant ar ne, tikrai aš šio, šito dalyko nuspręsti negaliu. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, ponas Mulderis? Aš visada mielai diskutuoju apie viską, bet šiuo konkrečiu atveju nežinau, ar e, ką nors duotų tas mūsų, tos mūsų diskusijos, nes buvo e, slaptas balsavimas. Uh, E, ir jei kažkokių procedūrų nesilaikoma, tai aišku galima apskūsti sprendimą, tačiau aš dabar nematau jokių būdų, kaip būtų galima apgręžti tą e, sprendimą ir pakeisti. Ar dar kas nors norėtų pasakyti, sakyti panas Batonas? Ačiū, ponia pirmininkė. Mane nustebino tai, kad aš Gavau balsavimo e, biuletenį, tačiau negalėjau balsuoti, mane tai nustebino. Kolega, aš buvau informuotas, kad jūs neturėjote balso teisės todėl, kad frakcijai jau buvo atstovaujama. Todėl mes dar kartą prieš balsavimą sutikrinome balsavimo sąrašus ir balsavimo teisė buvo suteikta tik e, tiems, kas tą teisę gavo, atsižvelgiant į frakcijų proporcijas. Taigi e, procedūra nuo to nenukentėjo. Daugiau pasisakančių iš frakcijų ne, nėra. Balsuosime dėl ponios Andreasan prašymo. Ar reikėtų uh, įtraukti šį uh, punktą į darbo tvarkę? Kas už Andreasan pasiūlymą, pakelkite rankas. Vis dėlto balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. E, frakcijai nepriklausančių, iš frakcijai nepriklausančių gali balsuoti tik vienas žmogus. Balsavimą pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. Rezultatus matote mūsų lentelėje. 17 narių balsavo, 15 prieš, vienas už, vienas susilaikęs, taigi darbo atvarkės projekto keisti negalime. Taigi darbo atvarkę tvirtiname, ar dar kas nors turėtų kokio nors pastabų dėl darbo atvarkės? Ne, tuomet darbo atvarkė yra patvirtinta. Kitas darbo atvarkės punktas. Posėdžio protokolo tvirtinimas yra tvirtinamas protokolas ir, ir nuoroda. Dabar pereisime prie ketvirtojo darbo atvarkės punkto. Audito rūmų nario skirimas. Noriu pakviesti pona Baudilijo Tome Mugurūza. Suteiksiu jam žodį, o mūsų pranešėja e, šią temą yra Ines Ajala Sender. E, mūsų procedūros yra tokios, kad pirmiausia suteiksime žodį audito rūmų kandidatui, ponui Mugurasai, o tada mūsų kolegės ir kolegos taip pat turės galimybę pateikti jam klausimus. Žodis jums, ponia Muguruza. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Man tenka didelė garbė kreiptis į Europos parlamento biudžeto kontrolės komitetą. Uh, kaip kandidatui iš Ispanijos į audito rūmų narius. Mano biografija yra jums išdalyta, taip pat kaip ir mano atsakymai į jūsų klausimus. Tad per porą minučių dabar pasistengsiu tik tai akcentuoti tuos savo patirties profesinio darbo patyrimo elementus, kurie gali būti svarbus mano darbe auditorumuose mokiausi teisės. E, taip pat po to laikiau valstybinius egzaminus ir tapau e, finansų inspektoriumi, dirbau valstybinėje mokesčių inspekcijoje, buvau valstybės mokesčių inspektorius, taip pat vėliau tapau ir valstybės auditoriumi, valstybės kontrolieriumi, taigi turėjau galimybę įvertinti visus biudžeto ciklo e, pragmatiškus elementus. Uh, mokesčių inspekcijoje mano pareigos buvo labai plačios, ypač dėmesį e, sutelkiau į įmonių pelno mokestį, aišku, reikėjo apskaitos e, srities žinių ir turėjau galimybę suprasti, kaip veikia visa mokesčių sistema. Turėjau galimybę gilinti savo patirtį ir, ir žinias. Taip pat gavau ir finansų ministerijos stipendiją ir galėjau mokytis JAV. Po to ir dėščiau. Ir taip pat dirbau ir ekonomikos reikalų tribunale, tai yra kolegėliai dirbanti struktūra sprendžianti ginčius tarp mokesčių mokėtojų ir valstybės administracijos įstaigų. 96 metų dirbau ministro pirmininko tarnyboje, buvo ekonomikos ir socialinių reikalų departamento direktoriumi, po to mm, biudžeto biuro direktoriumi turėjau galimybės padėti ministrų pirmininkui formuoti biudžeto politiką, valstybės biudžetą. Uh, prie, tai viskas buvo daroma prieš įvedant eurą. Ir taip pat ypatinga dėmesį skiriau Maastrichto kriterijams, konsolidavimo reformų įgyveninimui, biudžeto stabilumui. Turėjau galimybę dalyvauti formuojant Ispanijos poziciją dėl finansinių perspektyvų 2000 šeštųjų laikotarpiai dirbau 2000-2002 metais mokslo technologijų ministerijoje. Čia jau iš visai kito aspekto pažiūrėjau į biudžetą. Čia buvau atsakingas už biudžeto įgyvendinimą, valdymą. 2004 metais dirbau par, buvau parlamento narys, dirbau finansų, ekonomikos, biudžeto komitetuose. Taigi noriu pasakyti, kad bendrai turiu 25 metų patirtį viešojo sektoriaus įvairiausiose struktūrose, institucijose. Ir dirbau su mokesčių klausimais, su įvairiausiais biudžetinio ciklo reikalais per visą savo mm, profesinį gyvenimą. Tad pasiremdamas tokiu profesinės patirties bagažu, aš tikrai galėsiu dirbti auditorumuose ir padėti auditorumams įgyventi visas pavestas užduotis pagal sutartis. Pirmininkė, norėčiau trumpai pakomentuoti audito rūmų atsakomybę tenkančius uždavinius šiais laikais. Gyvename ekonominės, finansinės, biudžeto krizės laikais. Tai yra sunkus laikai kuomet vieši, viešųjų išteklių nėra daug. Piliečiai reikalauja, kad būtų tinkamai gyvendinami tie ištekliai, naudojami tinkamai, kad viskas būtų paremta veiksmingumo ir efektyvumo, tai yra klasikiniais principais, bet taip pat reikia didinti skaidrumą, atskaitomybę, atskaitomumą, įvertinimą. Tai turi būti pagrindiniai kriterijai, rodantis, kuriuo keliu mums reikia žengti. Uh, Ir manau, kad nepriklausomas auditorius turi didžiulius įgaliojimus, e, stiprinant piliečių pasitikėjimą gerų ir efektyvių ES biudžeto valdymo. Ačiū ir dabar esu pasirengęs atsakyti visus jūsų klausimus. Gracias, senor Tomi Muguruza, for your presentation and I now give... Uh... Dėkuoju, ponui Tomi Muguruza ir dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, poniai Ajalai Sender. Sí, gracias, presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, e, gerbiamas e, Tome Mugrūza. Sveikinu Jūs mūsų biudžeto kontrolės komitete. Reikia pasakyti, kad aš e, tikrai nenorėčiau būti Jūsų vietoje, nes pirmą kartą šiame parlamente susidarė tokia padėtis, kai vyriausybės, vyriausybė skiria kandidatą kuris turi praeiti e, tokią procedūrą, kokią jūs dabar praeinate. Ir galiausiai jūs turėsite būti patvirtinamas plenarinėje sesijoje. Šis ponas e, sukuria tikrai gerą įspūdį. Jis e, yra įtakinga asmenybė ir nepriklausomas politinių požiūrių asmuo. Aš suprantu, kad jūs turėsite išlaikyti nepriklausomybę ir atsispirti spaudimui ne tik iš savo e, valstybės pusės. Anksčiau vyriausybė buvo paskirsi kitą kandidatą, jis buvo atsimtas, dabar paskirtas jūs, naujas žmogus. Turiu pasakyti, kad palyginus su jūsų pirmtaku, e, jūs pagal amžių patirtį, ir e, kompetencija esate toks pat geras. Iš įvertinau jūsų gyvenimo prašymą. Gal tik man šiek tiek neaišku dėl nepriklausomumo. Ar jūs galėtumėt paaiškinti, kodėl e, toks pasikeitimas? Ar galėtumėt porą žodžių pasakyti dėl savo nepriklausomumo? Ir be abejonės turite suvokti, kad nepriklausomybė mums yra vienas iš svarbiausių faktorių. Tačiau, kaip žinia, jūs esate ne tik uh, buvęs uh, parlamento narys, bet ir biuro narys. Ir tiesą sakant, pusė jūsų atlyginimo ateina būtent iš ten. Be to, jūs dirbate labai svarbiame fonde. E, tai yra EPP frakcijos e, kompetencijos centras. Manau, kad dėl to gali iškilti tam tikro abejonių dėl jūsų nepriklausomybės. Be to, žinome, kad jūs rengiate E, partydė populiar rinkimų programą. Labai aktyviai dirbate partijų program, politikoje. E, priklausote partijos valdybai ir, kaip jau sakiau, rengėte partijos programą. Spaudoje buvo rašoma, kad tą partijos programą galima vertinti labai skirtingai. Profesorius Barėja, kuris anot spaudos. Atsiprašau, profesorius Barėja buvo tas ekspertas, kuris parengė perėjimą prie euro Aznaro vyriausybės kabinete. Bet vėliau jis buvo pakeistas jumis. Tiesą sakant, buvo parašyta, kad tas žmogus E, buvo per daug nepriklausomas nuo partidė populiar. Jis norėjo kažko iš savo, ta partija norėjo kažko iš savo rato. E, jūs e, Ispanijoje pasinaudojate visomis įmanomomis komunikavimo priemonėmis, užmesgėte ištisą tinklą. Ir Mūsų parlamente yra būsių žmonių ir net BBVA partijos valdyba yra pasakiusi, kad e, jūsų partija apie biudžeto panaudojimą e, kalba ne taip, kaip reikėtų ir trūksta skaidrumo priimant e, planus. Galėt, galbūt galėtumėt pakomentuoti tai. Be abejo, nes jeigu jūs būtumėt išrinktas, Skaidrumas ir informavimas bus gyvybiškai svarbus Europos parlamentui. Ir galiausiai toks e, standartinis klausimas didelė dalimi, bet tuo pat metu jis labai svarbus. Klausimino pabaigoje parlamentas klausė, kas atsitiktų, jeigu jūsų paskirimo pozityviai nevertintų šis e, parlamentas. Mes esame įpareigoti užtikrinti, kad Europos parlamentas, kuris tiesiog atstovauja piliečius, tur, būtų visuomet deramai e, vertinamas, jo nuomonė būtų atsižvelgiama. Taigi jeigu mes e, nesu, neįvertinsime jūsų teigiamai. Kokia būtų jūsų reakcija? Jūsų pirmtakas yra labai aiškiai pasakęs, jeigu parlamentas bus prieš mano paskirimą, aš atsistatydinsiu, pasitrauksiu. E, ar jūs galėtumėt pasvirtinti, kad prašytumėt uh, vyriausybės dar kartą apsvarstyti jūsų kandidatūrą? Ką jūs turit galvoj, e, sakydamas dar kartą apsvarstyti, man čia iškyla abejonių dėl jūsų nepriklausomumo. Neaišku, kaip jūs turimtumėt parlamento sprendimą. Ačiū, ponia pranešėjai, Ajala Zender, už pateiktus klausimus. O dabar noriu paprašyti pono Tome Mugurosą atsakyti šios klausimus. Žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Buvo pateikta tikrai daug klausimų. Pabandysiu atsakyti į visus ponios Ajalą klausimus. Ir Jei e, koks nors mano atsakymas bus nelabai aiškus, tai paklauskite manęs dar kartą. Pirmas klausimas susijęs su mano nepriklausomumu kaip e, audito rūmų nario nepriklausomybę. Jei aš būčiau išrinktas, e, tai vienintelis mano pavaldumas būtų audito rūmams, e, kaip tai numato sutartys ir statutas. Tai yra savaime suprantama, aš aišku, įsipareigoju nebūti priklausomas niekam kitam. Nepriklausomybė ir reiškia nepriklausomai atlikti savo pareigas. Aš galiu atkreipti dėmesį, galiu atkreipti jūsų dėmesį į savo išsilavinimą, E, savo gyvenimo aprašymą ir iš tiesų audito rūmų nario pareigybė yra techninė. Labai aiškus reikalavimai numatyti šiai pareigybei. Audito rūmų darbas ir paremtas atskirų narių veikla. Audito rūmų statute yra numatytos nuostatos, kuriomis ir užtikrinama audito rūmų narių nepriklausomybė. Aš esu finansų inspektorius ir man finansai yra sava sfera, aš tikiuosi, kad remdamasi savo patirtimi galėsiu tinkamai eiti audito rūmų pareigas. Kitas klausimas buvo susijęs su aplinkybėmis, kurioms aš negalėjau, ne, kurių negalėjau niekaip paveikti. Ispanijos valdžia atsėmė savo kandidatūrą prieš tai pateiktą, pateikė kitą kandidatūrą. Aš žinau, kad šis klausimas e, yra e, keblus, e, tačiau aš tikrai negaliu atsakyti už Ispanijos vyriausybę. Aš nieko negaliu pasakyti apie kitą asmenį, netam čia atėjau. Jūs kalbėjote apie poną Korūną, kuris yra žinomas Ispanijos profesorius, akademikas, aš jį pats pažįstu daugiau nei 20 metų, tačiau noriu paprašyti mano kandidatūrą vertinti pagal mano um, e, gyvenimo aprašymą, pagal mano patirtį, pagal uh, mano gebėjimus. Aš tikrai negaliu savęs palyginti su kitais asmenimis. Būdamas patida populia valdybos nariu, aš neslėpiau tos veiklos, Ir anketoje labai aiškiai atsakiau į šį tiesų klausimą. Kai tik pradėsiu eiti audito rūmų nario pareigas, aš nedelsdamas iškart atsisakysiu visų kitų savo pareigybių. Atsisakysiu ir Ispanijos parlamento nario mandato. Visas savo žinias ir visus savo gebėjimus skirsiu tuomet audito rūmų veiklai, siekdamas taip eiti savo pareigas, kaip tai numato sutartis. Jūs kalbėjote apie tai, kad aš esu politinio fondo FAES generalinis sekretorius, bet ši informacija nėra teisinga. Nuo 2000 iki 2004 metų buvau e, šio fondo FAES generalinis sekretorius, tuomet e, fondas steigėsi, e, tačiau nuo 2004 metų aš esu įprastinis e, narys ir neatlieku jokių funkcijų pačioje fondo valdyboje. Yra ir vykdomasis direktorius, ir generalinis sekretorius, ir valdyba. Aš buvau ministro pirmininko biudžeto biuro sekretoriumi nuo 1998 metų iki 2000 metų. Aš, man teko garbė bendradarbiauti su profesoriumi Barė. Tai yra puikus e, universiteto lektorius, valstybės sekretorius mūsų šalyje labai gerbiamas. Tiesa, įvyko restruktūrizacija ministro pirmininko tarnyboje ir tuomet buvau paskirtas eiti e, ekonomikos ir socialinių reikalų biuro direktoriaus pareigas man vadovavo profesorius Barėja, jo indėlis e, buvo didžiulis, e, nes e, jam einant pareigas reikėjo konsoliduoti Ispanijos biudžetą 96 metais, o 98 metais visi biudžeto konsolidavimo darbai buvo baigti. Profesorius Barėja tuomet nutarė atsisakyti savo pareigų, jo labiau, kad vyko e, biuro pertvarkymas. Ir aš tuomet 98 metais perėmiau profesoriaus Barėja funkcijas. Taip pat buvo pateiktas klausimas susijęs su mano veikla kaip e, telekomunikacijų bendrovės darbuotojo. 2000 metais vyko restruktūrizavimas ir Ispanijos vyriausybėje, buvo įsteigtas valstybės sekretariatas. Atsakingas už telekomunikacijas ir audiovizualinę politiką. Šiose pareigybėse buvo numatytas ir horizontalusis koordinavimas tarp visų kitų ministerijų. Tas koordinavimas vyko tiek e, vyriausybės aparate, tiek išorėje. Taigi mes koordinavome įvairiausius klausimus, tokius kaip mažų ir vidutinių įmonių įtraukimas į informacinę visuomenę, būta įvairiausių koordinavimo programų susijusių su valstybės išlaidų administravimu. Ir mūsų taryba skiria finansavimą atskiriams projektams. Kalbant apie elektroninės veikatos e, steigimo sistemą mes savo veiksmus e, koordinavome su sveikatos ministerija. Ir politinėse diskusijose pabrėžėme, kad išnaudojame 82 procentus savo biudžeto. Aš jau nekartą sakiau, kad ši suma yra labai didelė ir mes rėmėmės labai aiškia strategija, kai valdžia perima nauja vyriausybė, reikia daug ką peržiūrėti. Ir aš, kaip jau minėjau, dirbau telekomunikacijų in, ir informacinės visuomenės reikalų valstybės sekretoriumi. Ir kita vertus, aišku, kartais iškyla klausimas, ar e, tokia pareigybė apskritai reikalinga po to, kai jau įvyksta reformos. E, taip įvyko ir kai pasikeitė vyriausybė. Kitas klausimas buvo susijęs su rinkiminių kampanijų rengimu 2004 e, metais. 2004 e, metais aš pirmą kartą buvau išrinktas į Ispanijos parlamentą. E, buvau atsakingas už biudžeto reikalus. Taip pat turėjau parengti partijos finansavimo programas. Tris kartus man buvo patikėta užduotis parengti rinkiminę programą savo partiją. Pirm, partijai. Pirmą kartą tai įvyko 2004 metais. Tada 2011 metais. Tais metais aš turėjau koordinuoti pagrindų programą. kuria buvo siekiama remti mūsų kandidatus tiek savivaldybių, tiek regionų rinkimuose, bei koordinuoti visą programą e, parlamento rinkimuose. Galiu tik pasidalinti savo mintimis su jumis, tos mintys dabar spontaniškai e, atėjo į mano galvą. Rinkiminė Programa yra labai svarbi politinės komunikacijos dalis ar priemonė. Ir kiekvienas, kas dalyvauja e, sudarydamas e, šią programą, turi turėti labai e, platų supratimą apie visą politiką. Aš tikiuosi, kad atsakiau į jūsų klausimus. Labai ačiū, ponia Tome Mugurūza. Mes turime ir daugiau klausimų. Ir norėčiau paprašyti kad mes e, klausimus užduotume nesiplėsdami. Dabar dar ponia Ajala Sender nori patikslinti vieną klausimą. Pirmininkė, uždaviau e, papildomą klausimą, bet e, ponia Tame Muguruza jūs neatsakėte į tą klausimą, ką jūs darytumėt, jeigu parlamentas ne, suteiktų jums pasitikėjimo, ar jūs atsimtumėt savo kandidatūrą? Mario. Taip, atsakydamas į paskutinį klausimą klausimynę, aš pasakiau, kad manau, kad atsižvelgiant į mano politinę karjerą, mano įsipareigojimą dirbti dėl sutarties nuostų ir, ir visų tų elementų, aš galvoju, kad tas kad parlamentas turėtų suteikti man pas, parodyti pasitikėjimą ir aš manau, kad mes toliau galėsime palaikyti glaudų dialogą šiais lausmais. Būtent aš galvoju, kad atsižvelgiant į mano patirtį, aš prašyčiau parlamento pritarimo prašyčiau parlamento parodyti pasitikėjimą mano kandidatūrą, nes aš manau, kad yra labai svarbu, jog audito rūmų narys turėtų e, Europos parlamento pritarimą, parodytą pasitikėjimą. Tai yra labai svarbu, nes manau, jūs vertinate, kiek, e, parlam, kiek kandidatas yra tinkamas uh, aptariamoms pareigoms. Audito rūmai iš esmės yra techninio pobūdžio institucija, institucija, kuri padedanti dirbti kitoms institucijoms institucinėje sąrangoje. Tad aš mm, prašyčiau um, parlamento persvarstyti mano kandidatūrą. Tai yra, jeigu aš neįvykdyčiau visų tų sąlygų, kurios e, Europos parlamento požiūrių yra labai svarbios įvertinant visą mano patirtį, visą mano karjerą ir žinias, aš prašyčiau tuomet Ispanijos parlamento iš naujo svarstyti mano kandidatūrą, tai yra paieškoti kitos mens, kuris galbūt būtų tinkamesnis šiam postui. Aš manau, kad tai yra vienintelis dalykas, ką aš galėčiau padaryti. Aš čia juk ne valstybinius egzaminus laikau, ne konkurse dalyvauju. Aš buvau e, Ispanijos valdžios paskirtas pagal visą atitinkamą procedūrą kaip Ispanijos atstovas, kandidatas į audito, rūmus, audito rūmų narius. Aš manau, kad bet kokiu atveju Europos parlamento pasitikėjimas mano kandidatūra yra lemiamos svarbos surintomenyje, ar aš galėčiau vykdyti tinkamai pareigas ar ne. Aš galvoju, kad įvertant visą kontrolės procedūrą. Čia jokių klausimų nekiltų dėl to, kas skiria auditorumų narius. Labai ačiū. Kolega Odi ir Velinė Otis Garskilakakis ir Mulderis paprašė žodžio. Norėčiau pasiūlyti Pirmiausiai surenkti e, pusantros minutės e, klausimų ir trijų minučių atsakymų raundą. Pirmiausiai žodis kolegai Odi. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš pateikdamas klausimą išsakysiu pastabą dėl savo kolegos Ajalis Sender pasisakymo. 80 procentų savo pasisakymo e, jis skyrė tam tikram politiniam kandidato pristatymui ir e, tarsi įrodymui, kad jis nėra nepriklausoma. Aš noriu pasakyti, kad iš tiesų jūs esate pati nepriklausoma. Kaip e, Ispanijos socialistė, jūs darote politiką kaip pranešėja jūs turėtumėt pasakyti, kad kertas interesai. E, Ispanijos socialistai turi suprasti, kad jie pralaimėjo rinkimus. Galbūt mes Prancūzijoje irgi pralaimėsim, bet aš taip nemanau. Bet e, manau, kad situacija yra tokia, kokia yra. Apgailestauju, kad mūsų biudžeto kontrolės komitetas taip politikuoja klausimu, kuris turėtų būti techninio pobūdžio klausimas. E, gerbiamas ponė Tome Mugurūza, aš turiu Jums klausimą. Jūs pasirengėte klausimui, žinote, kad biudžeto kontrolės komitete mums gana sunku susitaikyti su tuo, kad valstybių ir vyriausybių vadovai e, turi pasirašyti patikinimų e, gara, deklaraciją e, dėl biudžeto įgyventinimo. E, ir e, jie atsisako tai dabar padaryti. Kokie bus jūsų santykiai su nacionaliniais auditorumais? Aš e, pasiūliau idėją, kurioje kol kas nesusilaukiu didelės daugumos patvirtinimo, e, kad mes kontroliuodami bendrus veiksmus, bendrą biudžetų valdymą su valstybėmis narėmis, galėtume palaikyti ryšį su nacionaliniais auditorumais teikdami galutinį patvirtinimą. Kaip Jūs vertinate auditorumų ir nacionalinių auditorumų santykius? Aš e, žinau, kad Jūs esate pats padirbėjęs nemažai valstybės finansų srityje ir aš e, žinau, kad Jūs esate supažinęs su Ispanijos auditorumais. Ja. Vielen Dank, äh, Monsieur Audi, bitte zur Antwort. Drei Minuten. Labai ačiū, ponia Audi, trys minutės atsakymams. Yes. E... Labai ačiū. Žinoma, kai Europos audito rūmai atlieka Europos biudžeto įgyvendinimo auditą ir politikos įgyvendinimo auditą, labai didelė dalis darbo yra susijusi su išlaidų auditavimu. Praktinė prasme, praktiškai E, tai yra, tos lėšos yra panaudojamas per nacionalinės valdžios institucijas ir nacionalinius biudžetus. Nacionaliniai auditorumai yra atsakingi, e, nėra atsakingi už nuomonę apie ES biudžetą, jie yra atsakingi už nacionalinį biudžetą. Ir kartais čia atsiranda tam tikra konkurencija. Jeigu norime dirbti efektyviau, turime sutelkti pastangas turime koordinuoti veiksmus, kad neatsirastų dubliavimo. Reikia rasti bendrą procedūrą, kuri leistų institucijoms pasitikėti vienoms kitų darbų ir remtis savo veikloje e, kitų institucijų atliktais darbais. vidinė ir išorinė kontrolė, kurią atlieka skirtingos institucijos, kainuoja labai brangiai. Dažnai tas e, procesas yra sudėtingas ir e, e, priklauso didelė dalimi nuo to, kaip vyksta reikalų tvarkymas tos institucijose, kurios yra audituojamos Mes turime pasitikėti vienais kitais, turi būti bendros taisyklės, taikomos bendros procedūros. Galbūt netgi kažkada galėtume renkti bendrus auditus. Todėl aš e, manau, kad nacionaliniai auditorumai ir Europos auditorumai dabar ir eina tą kryptimį. E, to yra siekiama per įvairias e, darbo grupės ir per kitas institucijas. Ačiū. Toliau panas Rivelinį. Ačiū ponė pirmininkė. Jei leistumėt, norėčiau išsakyti vieną mintį. Europos parlamentas turėtų nebebūti toks dviveidis. Labiau žiūrėkim į turinį negu į formą. Neturim būti šališki. Mums e, suteikta e, pareiga priimti sprendimą. Ir mes turime tiesiog atsakyti, ar šiandien vertinamas kandidatas techniškai tinka šiam darbui. Jeigu mūsų išklausomas šiandien kandidatas yra sąžiningas, jeigu jis yra tinkamas šiam darbui, tai negalime staiga imti spręsti, ar jis yra šališkas partiniu požiūriu ar ne. Man visai nesvarbu, kokios partijos jį remia Madride, Barcelona ar kit kitur. Man svarbu, ar jis yra pasirengęs dirbti tokį darbą. Nei vienas žmogus nėra absoliučiai neutralus. Ir jeigu man būtų e, leidžiama priimti sprendimą dėl futbolo e, varžybų teisėjo, aš e, vertinčiau tik, ar tas žmogus yra sąžiningas ir ar jis e, gerai teisėjauja. Man būtų visai tas pats, ar jis remia vieną ar kitą futbolo komandą. Mes turime sugebėti e, nebūti dviveidžiais, nelaikytis e, partinių interesų, bet vertinti žmogų, kuris techniškai sugeba dirbti, techniškai yra kompetitingas eiti šias pareigas. Pona Sodi yra teisus. Mes esame tie, kurie neturėtume e, pasiduoti tam tikroms sąlygoms. Ačiū. E, čia tikriausiai buvo pozicija, ar jūs pasakysite, už kurį futbolo klubą jūs sergate? Čia e, ir, ironiškai paklausiu. Galit pasakyti, ar jums re, Madrido Realas ar Barcelona labiau patinka? Neprivalote atsakyti į šį klausimą, tačiau e, jums suteikiu žodį, jums panorėjus. Labai ačiū. Pasakyčiau, kad e, dėl skonio nesiginčiama. E, nesiginčykime dėl tokių smulkių dalykų. Ir svarstant e, apie e, tokių valstybės institucijų nepriklausomybę, turime prisiminti, kad tokių institucijų mūsų valstybėse yra daug. E, jų nepriklausomybę užtikrina tiek sutartys, tiek įvairių statutai ir um, profesinė nepriklausomybė ir yra paremta kiekvieno žmogaus e, sažiningumu. Ir pavyzdžiui, aš, būdamas e, valdininku, jau savo laiku turėjau būti nepriklausomas ir buvau nepriklausomas. Aš didžiuojuosi tuo, kad dirbau savo valstybės e, valdžios institucijose ir norint eiti Ehm, finansų inspektoriaus pareigas mano laiku tai nebuvo lengva, jo labiau, kad panas Šavesas e, buvo socialistas. E, ir kai jūs manęs e, klausėte, kuo aš labiausiai didžiuojuosi, tai pirmiausia, man norisi atsakyti, kad labiausia didžiuojuosi tuo, jog dalyvavau fizinių uh, E, asmenų mokesčių reformų sistemos keitime. Ir aš buvau e, vienas jauniausių toje komandoje, kuri vykdė mokestinės reformas. Aš visada savo darbe laikiausi neutralumo principo, e, būdamas auditorumų nariu. Taip pat pasinaudosiu savo profesiniais gebėjimais bei e, to, to, tais nepriklausomo darbo įgūdžiais taip pat. Labas rytas visiems, e, sveiki atvykę, ponė e, Tome. Jūsų gyvenimo aprašyme atsispindi, koks puikus yra jūsų išsilavinimas ir patirtis. Tačiau, aišku, pirmiausia, mus domina jūsų neutralumas. Mano klausimas taip pat susijęs su tuo, kaip ketinate užtikrinti, kad dirbsite nepriklausomai tais atvejais, kai bus nustatyti trūkumai susiję su jūsų valstybė. Ačiū. Būdamas audito rūmų nariu, aš privalėsiu laikytis ES sutarčių. Savo pareigas turėsiu eiti laikydamasis neutralumo principo ir netaikydamas jokių išimčių atskiroms šalims ar institucijoms. Jei bus nustatyti pažeidimai e, ar trūkumai susiję su mano šalimi Ispanija, aš e, dirbsiu taip pat profesionaliai, kaip ir dirbu audituodamas e, kitas valstybės nares. galimo interesų konflikto audito rūmose siekiama išvengti ir tuo būdu, kad audito rūmai yra kolegiali institucija o aš būsiu ištikimas tiek savo institucijai, tai yra auditorumams, tiek ES sutartims. Auditorumų nariai privalo prisiekti ir jie prisiekia e, kaip tik įsipareigodami e, to neutralumo, apie kurį dabar kalbėjau. Kolega Gairis. Ačiū. Pirmiausia, dėl pačios diskusijos. Noriu sureaguoti į kolegų Odi ir Irvelinį pastabas. Turime būti nuoseklus, ieškodami argumentų. Noriu priminti, kad kai kalbėjome apie pirmąjį Ispanijos e, valdžios pateiktą kandidatą, tai mes e, sutarėme dėl e, kandidato savybių, tačiau nesutarėme dėl pačio, pačios kandidatūros teikimo teisėtumo. E, šiuo atveju dėl kandidatūros teisėtumo niekas nebejoja. Tiesa, buvo kilusios idėjos, kad galbūt nereikėtų svarstyti šios kandidatūros dėl to, kad pasikeitė vyriausybė. Aišku, galime diskutuoti apie tai, gal Fažakaš yra komunistų um, žvalgybos agentas, tačiau pamirškime tas diskusijas. Mano klausimas susijęs su kolegos Odi klausimu. Biudžeto kontrolės komitete dažnai susidurėme uh, su tokia problema. Tiesą pasakius, nežinau, gal aš kažką dabar, kažkam dabar trukdau kalbėtis, pirmininkas. Kolegos ir kolegės, mes dabar e, išklausome kandidato, o vėliau uždarame posėdėje galėsite pasikonsultuoti vieni su kitais. Pone Gairi, teskite. E, taigi, biudžeto kontrolės komitetas dažnai nustato finansinius pažeidimus ir siekia tas finansinės klaidas jų skaičių sumažinti. Ispanijos karalystė e, yra viena valstybių, kurioje nuolat nustatomas didelis pažeidimų kiekis įsisavinant regioninių fondų lėšas. Aš suprantu, kad e, Ispanijoje bendradarbiavimas tarp centrinės vyriausybės ir regioninių valdžios institucijų yra sudėtingas, ten ta pati valdžios sąranga yra labai sudėtinga. Tačiau, nepaisant to, e, Mes tikimės, kad e, sumažinti savo finansinių pažeidimų kiekį. Aišku, gali atsitikti taip, kad ponas Tome turės audituoti Ispaniją. Aišku, e, audito rūmai e, sprendimus priima kolegialiai. Tai reiškia, kad jūs tikriausiai uh, susidursite su audito rūmų ataskaitomis, kurios nebūtinai labai palankiai vertins jūsų e, valstybę. E, kaip jūs ketinate reaguoti į tokias ataskaitas ir e, kaip, koks jūsų indėlis būtų stengiantis, kad Ispanija darytų kuo mažiau finansinių pažeidimų? Noriu paprašyti visų kalbėti kuo trumpiau, o dabar suteiksiu žodį ponui Moguruzai. Sí. Mi obligación como, como miembro de, del Tribunal de Cuentas pues será. Mano kaip audito rūmų nario pareiga bus Ispanijos atžvilgių tokia pati kaip ir kitų valstybių atžvilgių, jeigu mm, pažeidimų ar klaidų skaičius didelis, kaip kad Ispanijos atveju buvo atitinkamų laikotarpių dėl to, kad yra didžiulės operacijų apimtis, sudėtingos tos operacijos. Aišku, reikės tą išryškinti, pabrėžti ir manau, kad Ypač svarbu, kad audito rūmai padėtų ne vien tik tai nustatyti, išryškinti tas rytis, kuriuose yra didžiausias klaidų ir pažeidimo skaičius, bet taip pat ir pateikti mm, rekomendacijas, taip pat ir dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, bet taip pat ir padėti užkirsti kelią to, tokioms klaidoms ir aš manau, kad tikrai yra didžiulės galimybės gerinti audito patikrinimų efektyvumą, valdymą iš komisijos ir iš valstybių narių pusės. Procedūras reikės paprastinti, naujas biudžeto programos sudarimo laikotarpis laukia artimiausia ateityje. Aš manau, kad būtent į tai turi būti sutelkiamas dėmesys. Reikia atsižvelgti, aišku, į ypatingą situaciją, tai yra, kad gyvename krizės sąlygomis, e, visa tai paliečia ir vis, visus išteklius, taip pat ir ES, kurių darosi vis mažiau. Galiu Jūs patikinti, kad visi audito rūmų nariai privalo laikytis nepriklausomumo principo. Aišku, mes visi esame iš kažkurios valstybės narės, tačiau bet kokiu atveju mano um, atsakomybė yra mano institucijai ir aišku, aš tikrai neslėpsiu kažkokių tai mano gimtos šalies trūkumų. Priešingai, mano kaip audito rūmų nario pareiga bus užtikrinti, kad biudžetas biudžetai būtų tinkamai vykdomi. Taip pat ir, ir kaip Ispanijos pilietis šiais sunkiais laikais aš ypač stengsiuos pasirūpinti, kad viskas būtų daroma teisingai mano valstybėje. Uh, Aišku, kad dabar e, biudžetas formuojamas kitokiu būdu, turi būti glaudus bendarbiavimas su regionu ir vietos valdžia, reikia pasirūpinti, kad būtų stabilumas, tinkama kontrolė, kad būtų tinkamos taupimo priemonės taikomos, kad taip pat nebūtų netinkamo lėšų e, panaudojimo atveju, ar tai būtų Ispanijoje ar kitur. Yes, yeah. Ačiū labai, kad atsakėte laikydamasis kalbėjimo laiko. Dabar kolega Skilakakis. For... Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už jūsų pasisakymą. Žiūrėjau jūsų biografiją, tai puikiai biografija. Vienintelis klausimas, e, mano galva, būtų toks realus klausimas, kiek nepriklausomas jūs būsite nuo savo partijos, nuo savo narystės partijos partijoje, kadangi jūsų karjera partinė, kaip ir audito srities yra labai tvirta ir plati. Aišku, tai nėra blogai, tačiau noriu užduoti Jums tokį klausimą. Dar keletas konkrečių klausimų. Prašau pasistengti atsakyti kiek įmanoma geriau, nes tai bus labai svarbu man formuojant savo poziciją dėl jūsų kandidatūros, būtent kaip jūs atsakysite į tos klausimus. Pirma, ar per savo ilgą auditoriaus karjerą turėjote galimybę atskleisti tokį atvejį, tokių atvejų, kur um, partijos aukšto rango pareigūnai ar kažkas aukšto rango, kas susijęs su jūsų partija, būtų dalyvavę. Antras dalykas, ar pagal savo principus esate kažkada turėjęs prieštarauti partijos linijai. Trečia, ar galite apibūdinti kokį vieną atvejį per savo politinį gyvenimą, kur jūs jautėte, kad jūsų lojalumas partijai kertasi su jūsų viešosiomis pareigomis? Keeping. Ačiū, panas Kilakakį, už klausimą ir už tai, kad laikėtės pasisakymo laiko. Dabar prašom jums žodis atsakymams. Vamos a ver, eh, lo, que, lo que usted plantea es lo, lo que, una reflexión sobre lo que supone. Dėl Dėl jūsų klausimo, iš esmės jūs teiravotės, ką reiškia būti politinės partijos nariu tokioje visuomenėje kaip mūsų, kur politinės nuomonės, požiūriai yra išreiškiami per politinės partijas. Juk visi čia susirinkusieji esate kažkokiu tai politinių partijų nariai. Kaip aš suprantu, audito rūmų nariai ar kandidatai yra turėję įvairios patirties, kas yra dirbę vyriausybėje, kas yra buvę kažkokiu tai partijų nariai, kas ne. Aš esu Partito Popular narys jau 12 metų, nuo 2000-ųjų. Ir per tą laikotarpį, kuomet buvau partijos nariu, yra buvę daug nesutarimų, e, ypač kuomet dirbau toje kolegialioje struktūroje. Yra buvę daug nesutarimų, dažnai e, kirzdavosi mano pozicijos su partijos vadovais. Ar esu dalyvavęs kokiam skandale ar korupcijos atveju? Ar jūs apie tai kalbėjote? Kas, kas galėjo mesti kokį tai šešėlį tam, ką daro partija, ar aš ne, tokio nėra buvę, aš nesu E, įsivėlęs į jokius tokius atvejus per savo politinį gyvenimą. Jūs klausėte, ar buvo kokių tai, teisinių procedūrų, teismo procesų, kuriuose būčiau dalyvavęs. Ne, viena reikšmiškai galiu pasakyti ne. Aš esu. Mm, įstatymų leidžiamosios valdžios narys, ne vykdomosios valdžios narys ir jau seniai nes esu pastaruoju metu valdęs viešojo sektoriaus finansų. Nepriklausomumas mano atveju, man atrodo, yra garantuotas. Aš nesu tikras, ar teisingai supratau jūsų klausimus, tad nežinau, ar mano atsakymai yra tinkami. Jeigu dar norėtumėt kažko paklausyti, tai prašom. Eine ganz kurze Nachfrage, bitte. Labai trumpai. Kolegės Kileskakis. Really additional... Ne visai papildomas klausimas, bet Jūs atsakėte į pirmus du iš mano klausimų, tai gal galėtumėte atsakyti į trečią klausimą, aš pakartosiu. Ar galite apibūdinti kokį vieną svarbų atvejį, kur jūs jautite per savo partinį gyvenimą, kad jūsų ištikimybė partijai kertasi su jūsų pareigomis viešajame sektoriuje? Pues no creo recordar que, que, que defender la, la posición de mi partido como. Neprisimenu tokio atvejo, kur mano partijos pozicijos gynimas, e, dirbant parlamente ar kitur, būtų uh, kėlęs kokiu tai konfliktu. Aš neatsimenu tokių e, asmeninių kažkokių tai konfliktų, kad būtų kažkas iškėlę. Aišku, visuomet vyksta tam tikros vidinės diskusijos partijose, bet. Äh, Labai ačiū. Dar trys nariai norėtų paklausti. Bals, klaus, norinčių paklausti sąrašą ir baigimą dabar kolega Mulderis. Ačiū. Norėčiau sugrįžti prie jūsų pateikto raštu atsakymo ir jūs pakartojo tas mintis ir žodžiu. Įsivaizduokite, kad šitas komitetas atmeta jūsų kandidatūrą. Tokiu atveju jūs galite, jūs sakote, kad prašytumėt Ispanijos vyriausybės persvarsyti jūsų kandidatūrą. Tai visiškai teisinga. Bet kokie būtų padariniai? Įsivaizduokite, kad Ispanijos vyriausybė pareiškė, jog nesvarbu kokia šio komiteto nuomonė, jūs būsite skiriamas, kadangi tai atitinka ES teigimo sutartį, konstituciją. Ar jūs galėtumėt savo nuomonę, kaip manote, dirbti tokiamis aplinkybėmis, žinodamas, kad Europos parlamento komitetas ir vėliau plenarinis posėdis atmetė jūsų kandidatūrą? Ar jūs galėtumėt dirbti, turėdamas Europos parlamento neigiamą įvertinimą auditorumuose? Ačiū ponė Mulderi už klausimą. Prašom, Tomė Mugurūza. Aš įsivaizduoju, kad šį klausimą visai aiškiai atsakiau e, man patiktame klausimynė. Aš e, Manau, jog audito rūmai e, yra visiškai nepriklausomi. Todėl jie turi padėti parlamentui ir jūsų komitetui atlikti politinės pareigas, e, suteikdamas techninę pagalbą. Turiu galvoje ES biudžeto kontrolę ir biudžeto vykdymo patvirtinimą. <clears throat> Žinoma, biudžeto įvykdymo patvirtinimas reikalauja, kad e, būtų pateikta auditorumų metinė ataskaita. Tik tokiu pagrindu biudžeto įgyvenimo patvirtinimas ir suteikiamas. Mano nuomonė, auditorumams labai svarbu turėti Europos parlamento ir jūsų komiteto pasitikėjimą. Aš jau sakiau, kad e, labai aiškiai e, šio proceso nevertinu tik kaip procedūrinio žingsnio. Auditorumai labai, auditorumai labai glaudžiai bendradarbiauja su Europos parlamentu, kaip ir valstybės narės, todėl mano atsakymas yra labai aiškus. Norėčiau tada paprašyti savo vyriausybės, kad ji pagalvotų apie savo sprendimą ir rastų kandidatą, kurio e, patirtis ir kvalifikacija būtų tinkamesnė ir susilauktų Europos parlamento paramos. Labai ačiū. Ponas Anders. Pone Anders, ačiū ponė pirmininkė, kolegos, e, ponė Tome. Aš turiu klausimą dėl auditorumų darbo. Žaliųjų frakcija E, šiek tiek e, nerimauja dėl to, kaip lengva e, neformalios ekonomikos pinigams, nedažnai sukčiavimo ir nusikalstamos veiklos pinigams patekti į mokesčių rojus. Kokių konkrečių priemonių tu ketini imtis, kad audito rūmai sutelktų dėmesį į šią problemą, kad šešėlinės ekonomikos pinigai ir mm, ES biudžeto pinigai nepradingtų patekdami į mokesčių rojus. Ačiū. Prašom, ponė Tome Mugrūza. Taip. Audito rūmai Auditorumai yra išorinė nepriklausoma auditavimo tarnyba. Jeigu nustatomas galimas sukčiavimo atvejis, informacija apie tai perteikiama Olafui ir kitoms e, atitinkamoms institucijoms. Aš manau, kad audito rūmų veikla e, leidžia imtis konkrečių priemonių arba bent jau pateikti rekomendacijas, kurios leistų pagerinti lėšų valdymą ir užkirsti kelią sukčiavimui. Turiu galvoje PVM vengimą. Yra sukurtos e, kovos su sukčiavimu e, tarptautinės schemos, sistemos. PVM renkančios institucijos apie tai puikiai žino, auditorumai atliko keletą tyrimų, o dėl e, mokestinių rojų, mano nuomonė, tai yra rykštė. Aš pats e, esu asmeniškai iškėlęs daug iniciatyvų, kad būtų priimta atitinkamų dokumentų Ispanijos parlamente. Galiausiai man teko sutikti su kairiųjų frakcijomis tuo klausimu. Ir e, pirmiausia, mes kalbėjome apie Europos institucijų ir valstybių narių lėšų valdymą. Reikia politinio susitarimo, plataus masto politinio susitarimo. Galbūt didžiojo dvidešimtuko rėmose ar panašiai. Per didžiojo dvidešimtuko susitikimą Londone prieš trejus metus E, buvo galima išvelgti tam tikrų pažangos ženklų, tačiau e, mokesčių, š, e, mokesčių rojų naudojimas yra skandalingas ir reikia imtis kažkokių priemonių institucijų lygmenių. Labai ačiū ir baigdamas suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Ajalai Zender. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš e, nesitikėjau, kad šiame posėdėje bus kvesenuoja mano kaip pranešėjos kompetencija. Aš tikrai nenorėjau ir nesiekiau. To, Iš ties, e, išklausant kandidatą, e, bandoma nustatyti jo nepriklausomybė. E, kandidatas, kurį išklausėme prieš tai, buvo puikus kandidatas, puikiai jo karjera, puikus profilis, negalėjome niekuo prisikabinti prie jo profesinės patirties, tačiau sprendimą prieėmė vyriausybė ir tas sprendimas neturi precedento. Aš nežinau, kaip šį žingsnį e, vertina e, kiti kolegos, tačiau mano supratimu tas vyriausybės e, žingsnis galimai galėtų pakenkti uh, E, kandidatą nepriklausomybei. E, ponas Tome atsakė į daugelį klausimų. E, jis pasisakė ir dėl programų bei finansavimo. Turiu dar vieną klausimą ponui Tome. Tai yra kalbų žinios. Tas klausimas nebuvo užduotas pradžioje, tačiau dabar man pasirodė, kad šis klausimas yra svarbus. Ar galėtumėte į užduotus klausimus atsakyti kitą kalbą nei ispanų? Jo labiau, kad ne visi kolegos kalba ispanų kalba ir mūsų bendravimas tikrai būtų paprastesnis, jei jūs galėtumėte kalbėti ir kitą užsienio kalbą, jo labiau, kad ne visada turime vertimą savo posėdžiuose. E, mums visiems nerima kelia finansinės klaidos, ypač e, valstybių narių gebėjimas įsisavinti struktūrinių fondų lėšas ir nustatyta, kad e, didelė kritikos dalis tenka būtent Ispanijai. Gal galėtumėte pakomentuoti sureaguodamas į e, konstatuotas e, finansinės klaidas, kurios, kurios yra nustatomos Ispanijoje, ne tik šios vyriausybės valdymo metu, bet e, tuo laikotarpiu nuo 2000 iki 2006 metų. Taip pat, kaip jūs ketinate ketinate išvengti interesų konflikto, kuris galėtų atsirasti dėl jūsų funkcijų buvusioje vyriausybėje e, ir turint omenyje tai, kad Andalūzijoje ir Valencijoje e, yra nustatyta daug netitikimo atvejų, čia yra probleminiai rajonai. Ir net jūsų ankstesniai vyriausybei valdant, tos problemos taip pat buvo, tai nėra naujos problemos tose regionuose. Mums labai svarbi jūsų kvalifikacija. Jūs teigiate, kad audito rūmai yra techninė institucija, tačiau tai nėra tiesa, nes Audito rūmų funkcija yra ir administracinė funkcija, taigi audito rūmai turi ir tam tikrą politinį charakterį. Jūs kalbėjote, kad priesaika jūs įpareigos, gal galėtumėte e, dar plačiau pakomentuoti šį dalyką. Gerbiami kolegos, e, Pranešėja pateikė tris klausimus. Noriu pabrėžti vieną klausimą, apie kurį ji kalbėjo struktūriniai ir sanglaudos fondai. Mūsų komitete buvo viena svarbiausių temų. Ir ši tema yra aktuali ne tik Ispanijai, tačiau ir kitiems regionams. E, pone Tome Mugurūza, paskutiniai jūsų atsakymai. Būdamas Europos audito rūmų nariu, nekalbėsiu nuolat ispanų kalbą. Įprastai audito rūmų narių posėdžiai vyksta anglų, prancūzų arba vokiečių kalbomis. E, turiu vokiečių kalbos pagrindus, tačiau dėja vokiškai nekalbu. Tačiau aš manau, kad anglų kalbą galiu darbinėje aplinkoje bendrauti. Anglų kalba nebuvo mano įprastinė darbinė kalba, tačiau aš galėsiu uh, E, daryti pažangą šioje srityje. Kalbant apie um, Ispanijos problemas, e, autonominius Ispanijos regionus, kurie įsisavina struktūrinių fondų lėšas, galiu užtikrinti, kad aš nedarysiu jokio skirtumo ar išimčių Ispanijai ar kitoms valstybėms narėms. Jei vienoje ar kitoje šalyje atsiras mažiausia abejonė, aš e, kreipsiuosi į audito rūmus, kaip tai numato audito rūmų statutas labai aiškiai. Buvo pateiktas klausimas, kad aš apibrieščiau save kaip akademiką, politiką ar techniką. Man labai sunku atsakyti į šį klausimą, nes mano profesinė karjera prasidėjo nuo um, tarnautojo pareigų. Ir aš ir dabar vis dar esu tarnautojas. Aš niekada neturėjau pajamų iš privataus sektoriaus. Mano atveju tai netinka. Aš jokių būdų nesakau, kad tai toks pajamų gavimo būdas yra blogas ar neteisingas. Tų žmonių, kurie e, dirba valdžios struktūrose, tačiau aš visada dirbau kaip tarnautojas. Ėjau aukštas Ispanijos e, valdžios administracijos pareigas ir mano akademinė karjera taip pat yra ryški. Aš dirbau Madrido universitete. Taip pat Madrido Komplutensės universitete. sakydamas, kad audito rūmų nariai turi prisiekti kitų narių akivaizdoje. Taip, ta procedūra yra labai įspūdinga ir aš puikiai suvokiu, kokie yra statute įtvirtinti reikalavimai auditorumų nariams. viską, ką aš galiu skirti auditorumams, tai yra mano patirtis, mano žinios. O kalbant apie mano nepriklausomą darbą ateityje, tai e, šis klausimas e, iškyla kiekvieną dieną audito rūmų veikloje. E, tai yra susijęs klausimas ir su kitomis vertybėmis, tokiamis kaip profesionalumas, lojalumas ir šie principai yra neatsiejami nuo įprastinės santarumo veiklos. Buvo intensyvus klausimai ir viso komiteto vardu galiu pasakyti, kad šie vieši kandidato į audito rūmų narius klausimai yra demokratijos išraiška. Noriu padėkoti ponui e, Tomiai Moguruzai. Ačiū, kad atvykote. Ačiū, kad pakvietėte mane pirmininkę ir komiteto nariai. So, ladies and gentlemen, dear colleagues, we will now Ponios ir ponai, kolegos, e, vertinimai ir diskusijos vyks uždarame posėdėje, taigi paprašysiu visų, kas mm, neturite būti tokiame posėdėje, išeiti už salės durų ir mes iš karto perėsime prie kito mūsų darbo atvarkės punkto.